pranešimą ir pateiksime savo mm, ataskaitą, savo reakciją. Dėkoju uždėmesi. Thank you, Commissioner. Thank you. Ačiū komisarė, ačiū kolegos, kad pasilikote. Pranešėjau, debatai baigti, balsuosime trečiadienį. Kitas posėdis prasidėjęs rytoj 9 val. darbo atvarkė yra paskelbta. Europos parlamento internetinėme puslapyje ją galima rasti. Dėkoju pranešėjams. Šiandienos posėdis baigtas.